Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, laba diena. E, norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Šio komiteto nariai, ar galėčiau paprašyti jūsų dėmesio? Gal galėtumėte žiūrėti mane? Labai ačiū. Atleiskite, kad e, vėluojame pradėti papietinį posėdį. E, rytinį darbą baigiame labai vėlai, nes diskusijos su mūsų e, svečiais ryte užtruko. Aš norėčiau pasveikinti generalinio prekybos direktorato atstovus, kurie pas mus atvyko kaip ir paprastai. Dabar vyks klausimas, e, kalbėsime apie um, šios komisijos kadencijos vertinimą, um, o konkrečiai apie prekybos politiką. Komisijos kadencija artėja prie pabaigos, jei neklistu, jį baigsis e, spalio mėnesį, bet e, jau darbai artėja link pabaigos. Ir manau, kad reikėtų apibendrinti tai, ką komisija nuveikė per šiuos penkerius metus. Tarp e, Europos parlamento tarybos ir komisijos reikia išlaikyti darbų pusiausvarę. Dabar atėjo pats laikas e, įvertinti e, tai, kas buvo nuveiksta, nu, e, kas buvo nuveikta, ko nepavyko padaryti. Ir Pasižiūrėsime, ką mums pavyko nuveikti ES e, išorės e, priekybos e, srityje. Norėčiau pristatyti mūsų svečius, tai yra ir Pascal Karnais, kuris nuolat pas mus atvyksta, taip pat noriu paminėti ir Luke Hendricks iš Europos amatų mažų bei vidutinių įmonių asociacijos. Taip pat pas mus atvyko ir Nikolai Sukop iš Austrijos, iš darbuotojų rūmų. Na ir galiausiai pristatysiu ponę Karin Ulmer iš APRODEF. Tai yra e, plėtros organizacijų asociacijos atstovė. Visų pirma, Norėčiau pastirauti pačioje diskusijų pradžioje, kaip komisija pati vertina savo atliktus darbus. Kokie yra už, kokie yra prieš, ko gero nieko blogo negalėsite pasakyti, e, vertindamas komisijos veiklą. Labai ačiū profesoriau, sako ponas Demarty. Norėčiau jūs patikinti, kad ir betai pasakyčiau ir šio komiteto nariams, kad ir kokia būtų situacija, visą laiką galima dar patobulinti. Mes visą laiką uh, esame kuklus, nors ir stengiamės dirbti kiek galėdami geriau. Taigi, profesoriau, labai ačiū. Uh, Ačiū gerbiami parlamento nariai už tai, kad suorganizavote šį klausimą. Manau, kad jis iš ties vyksta pačiu laiku. Iš pradžių norėčiau pateikti keletą pastabų apie e, šios Europos komisijos priekybos politiką. Visų pirma, koks yra skirtumas ankstesniais metais? Ankstesnės kadencijos metu mes ne tik pradėjome naujas dėrybas, bet baigėme sėkmingai ir anksčiau pradėtas dėrybas. Taip pat pradėjome įgyvendinti naujus susitarimus, nes dėrybų pradžia, dėrybų pradėjimas yra geras dalykas, bet mūsų tikslas yra ne tik dėrybas baigti, bet ir gyvendinti dėrybinius rezultatus ES piliečių labui. E, tai svarbu ir kuriant darbo vietas bei skatinant užaug, e, ekonomikos augimą. Toliau mūsų e, darbo atvarkėje yra tiek daug klausimų, kaip niekada anksčiau ir vyksta daug svarbių dėrybų tuo pačiu metu su daug svarbių partnerių, kaip pavyzdžiui Kanada, Japonija, Junktinės Amerikos valstijos. Ir labiau negu kad e, anksčiau Ši priekybos politika yra labai svarbi siekiant įveikti ekonominę krizę ir sukurti naujas darbo vietas bei skatinti ekonomikos augimą. Ir būtent dėl to e, priekybos politika dabar e, žymiai labiau pastebima politikų. Ir čia aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Visų pirma, e, ką atnešė priekybos politika, E, kaip ji auga. Ir taip pat dar noriu paminėti, kokiu pakeitimu atnešė Lisabonos starties įsigaliojimas. Dabar apie rezultatus. Čia jums galiu pateikti puikių žinių. Visų pirma, noriu paminėti ES ir Korejos laisvosios prekybos susitarimą, o taip pat ir mūsų ekonominę, e, ekonominį partnerystės susitarimą su Kolumbija, Peru, Centrinės Amerikos valstybėmis. Susitarimas su Koreja iš esmės buvo geras Europos Sąjungai, nes dabar mes eksportuojame daugiau produktų į e, Koreją. Nesileisiu detalės, bet tiesiog pasakysiu, kad 24 procentais arba 7 milijardais eurų padidėjo eksporto apimtis į Koreją antraisiais sutarties galiojimo metais. Sutar, sustarimas įsigaliojo 2011 metais. Taip pat labai smarkiai išaugo kai kurių produktų priekybos apimtis, pavyzdžiui, ketaus arba plieno. Toliau e, noriu paminėti ir susitarimą su, Singapūrė, su Singapūru. Dar svarbi e, partnerė yra ir Kinija. Ir ko gero niekas E, nesistebi, kad mes dėrėmės dėl priekybos susitarimo. Mes norėtumėm sudaryti priekybinius susitarimus ir e, su kitomis pietričių Azijos e, šalimis. Mūsų pagrindinis tikslas yra perėti nuo daugia šalės prie dvi šalės dimensijos. Toks perėjimas mūsų nuomonė nereiškia kažkokių tai pokyčių um, daugia šalime kontekste, pavyzdžiui, PPO, bet jūs visi puikiai žinote, kokias yra aplinkybės. Nepaisant to, mes e, tikrai labai siekiame, vadovau, siekiame vadovautis daugia šalių požiūrių. Balėje buvo susirašytas pirmas daugia šalių sustarimas nuo PPO įsteigimo. Daugelis iš jūsų ten dalyvavote, kai kurie vykote į balį. Ir tas susitarimas labai subalansuotai atspindi ir PPO taisyklės bei besivystančių šalių interesus. Taigi šiame kontekste aš dar noriu paminėti ir daugia šalės iniciatyvas, kaip pavyzdžiui, dėrybos dėl e, paslaugų sektoriaus ir dėl ekologinių prekių. Ši iniciatyva ateityje, ko gero, virks daugia šalė iniciatyva. Priekyb, e, mūsų pagrindinis tikslas dėrybų metu yra atverti naujas rinkas. Noriu paminėti, kad 90 procentų būsimo augimo vyks už ES ribų. Bet e, Mūsų pastarųjų metų patirtis e, rodo, kad daug dėmesio reikia skirti ekonomikos augimui ir plėtrai, remiamės ir 12 metų komunikatu. Visų pirma, noriu paminėti ir e, GPS sistemą, šios sistemos reformą. E, ši sistema užtikrina, kad tiesioginiai konkurentai būtų traktuojami vienodai Dar noriu paminėti ir, kad su vakarų Afrikos šalimis tikimės netrukus pasiekti susitarimą. Dakare praėjusį savaitgalį įvyko labai svarbus susitikimas, kur dalyvavo ir komisijos narys De Gucht. Taip pat ES ir jos valstybės narės išlieka labai svarbios dalyvės sistemoje 8 for Trade. Iš viso e, čia galiu paminėti 9,45 milijardus eurų 2011 metais. Tokia buvo šios e, programos apimtis. Nepamirškime ir kas neseniai įvyko Bangladeše. Kartu su tarptautinė darbo organizacija 2013 m. Liepos mėnesį mes pradėjome įgyvendinti kampaniją Bangladeše, siekdami užtikrinti, kad būtų paisoma darbo ir sveikatos standartų, ypač tekstilės sektorija. Na ir galiausiai noriu paminėti, kad per pastaruosius penkerius metus e, mes tikrai daug dirbame kartu su jumis įgyvendindami Lisabonos sutartį. Mes e, taip pat e, E, pateikime pasiūlymą dėl e, dviejų omnibus pasiūlymų paketų dėl įgyvendinimo ir e, deleguotų aktų įvairiose, prie, įvairiose politikos rytise. Taip pat mes pradėjome gyventinti ES investicijų politiką. Aš žinau, kad šio komiteto nuomonė apie šią politiką nėra tokia teigiama. Vis dėlto komisija padarė tai, ką turėjo padaryti Mes e, pateikėme pasiūlymą dėl vadinamą grandfathering reglamento. Taip pat e, mes pasiūlėme, kaip turėtų būti sprendžiami ginčiai tarp investuotojų. Mes šiuo metu rengiame e, labiau subalansuotą požiūrį dėl investuotojų apsaugos. Taip pat mes pradėjome dėrybą su Kinija Taip pat ketiname pradėti dėrybas ir su Myanmaru, būtent dėl investicijų. Yra, reikia pripažinti, kad tikrai nelengva buvo tokią investicijų politiką įgyvendinti. Ir kai kurios valstybės narės mane, kad yra jų kompetencija. Laimiai mus palaikė Europos parlamentas. Dar noriu tarti keletą žodžių apie ryšius tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Mano nuomonė, mes tikrai puikiai bendradarbiavome. Na, ne visais klausimais mūsų nuomonė sutapo, bet turėjome daug bendrų tikslų, pavyzdžiui, priekybos politikos rytyje. Ir mums visiems buvo svarbu paisyti vidinių taisyklių. Europos parlamentas yra įtrauktas į sprendimų prieimimą E, prekybos srityje, tai užtikrina didesnį skaidrumą ir atskaitomumą. Aš tikiuosi, kad galiu tikėtis tokio puikaus bendradarbiavimo ir kitos kadencijos metu. Kai kurie iš jūsų dirbs ir naujoje kadencijoje šiame komitete ir galiu jūs patikinti, kad e, tikrai tęsime bendradarbiavimą ir ateinančiais metais. Na ir paskutinė pastaba būtų štai kokia. Norėčiau priminti, kad tikrai negalime per daug e, skūstis. Aišku, mes visą laiką galime padar, e, dirbti dar geriau. Mes e, tikrai įgyvendiname daug darbų, juos baigiame laiku, ES piliečių labai, taip pat tais susiję ir su ekonomikos augimo bei darbo vietų skatimu, nes tai yra pagrindiniai svarbiausi dalykai. Ačiū uždėmesi. Palaidu. Ačiū. Aš labai tikiuosi, kad kitoje kadencijoje mūsų komitetas taps labai paklausus, nes tapo išties labai patraukliu. Toliau kalbės Paskal Kerneis Europos e, paslaugų federacijos formo atstovas. E, sveikiname su gerais rezultatais dėrybose dėl TISA. Kaip Jūs vertinate pastarųjų penkerių metų darbą? Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą man ir noriu pasakyti, kad ponas Demarty viską teisingai pristatė, nes dabartinės kadencijos komisijai pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų. Galėčiau pratesti pono Demarty pristatytų rezultatų sąrašą Ir, ir tai tikrai įspūdingi pasiekimai. Jei lyginsime su praėjusios kadencijos darbu, ši pasirašė daugiau, pare, paruošė ir pasirašė daugiau sutarčių ir jas įgyvendino. Dabar esame neblogai įsibėgėję ir mm, tikiuosi, kad pagreitis bus išlaikytas. Organizacija, kurią atstovauja. Atstovauju skirta e, spręsti su GAT dėrybų raundų susijusius klausimus Dohos raunde. E, Dabar neturime tam mm, laiko, bet tikrai aptarinėti visko išsami neturime laiko, bet tikrai rezultatai yra įspūdingi. E, Prekybos paslaugomis susitarimas. E, dėrybos vyksta Ženevoje, įvyko šeši raundai, e, dalyvauja 20 valstybių, kitas raundas vyks kitais metais prekybos palengvinimo sutartis pasiekta Balyje taip pat didelis dalykas. Dažnai jis siejama vien tik su prekiamis, tačiau įmonės, kurios veža prekes ir ne tik tos įmonės, taip pat paslaugų, logistikos, e, transporto įmonės irgi suinteresuotos tą sutartimi. Džiaugiamės, kad pradė, e, ta dėrėtis dėl kad, kad įtrauktos ir ekologiškosios prekės. Tikiuosi, kad e, prasidės ir dėrybos dėl aplinkos sauginių paslaugų. O jei ne, tuomet tikiuosi dėl jų bus deramasi prekybos ir paslaugų e, sutarties atveju. Prieiga prie rinkos. Užsitikriname konkretesnę prieigą prie rinko Europos paslaugoms. E, finansinių, teisinių paslaugų sektoriuose, telekomo, e, jūrų transporto, aplinkosauginių paslaugų, energijos ryties paslaugų rinkose. Dėl to susidėrėta ir žinoma, sunku e, įvertinti ir pastebėti rezultatus, bet e, pasl prekybos paslaugomis uh, augimas yra akivaizdus įrodymas, kad tos rinkos pasiektos. Užsitikriname geresnę prieigą prie viešųjų pirkimų rinkų. Ir dažnai viešieji pirkimai siejami su prekėmis, bet tai yra aktualu ir kalbant apie paslaugas. Kai kuriuose šalise su kuriomis dėrėjosi ES, turime galimybę dalyvauti vietos, regionų lygmenių rengiamuose viešųjų pirkimų konkursuose įmonės gali teikti savo paraiškas. Asmenų judumas – dar vienas svarbus dalykas, tai susijęs su gatu. Dabar mūsų įmonės gali savo darbuotojus siūsti į skyrius kitose šalise arba skirti juos dirbti kliento įmonėje. Investicijų apsauga buvo berots minėta ir mes esame suinteresuoti pasiekti konkrečių rezultatų. E, dar nesame susipažinę su e, sutarties su Kanada tekstu, bet tikimės, kad ten viskas visos nuostatos yra. Daugiau skaidrumo reglamentavimo klausimų. Tai yra visos įmonės, kurios nori teikti paslaugas kitose šalise, to prašo. Ir laisvos prekybos sutartise jau įtraukiamas, įtraukiamas skyrius dėl skaidrumo, taisyklių skaidrumo. Akcentas, ypač akcentuojamas bendradarbiavimas e, reglamentavimo nuostatų srityje, apie tai kalbama TTIP dėrybose. Dar vienas įdomus dalykas. Mm naujas, naujoviškas abipusio kvalifikacijų ir licencijų pripažinimo metodas. Jei dvi šalės e, dirba daugia, drauge ir bendradarbiauja, atlikdami tą patį darbą, tai tuomet nereikia jokių papildomų oficialių e, pripažinimų, jos veikiausiai ir pasitikė viena kita. Tai tiek kalbant apie po pozityvius pasiekimus, dar žinoma, nemažai reikia nuveikti. Taigi mums svarbios visų pirma yra dėrybos dėl e, pa, priekybos paslaugomis sutart, sutarties. Mus neramina tai, kad įstrigęs Dohos darybų raundas. Mes e, akcentavome, kad reikia e, suaktyvinti daugia šalės darybas dėl priekybos e, paslaugomis nes grupė šalių, kuris sėdi prie stalo dėrybose, yra pasiruošusi dirbti. Mes parengsime kitokius skyrius dėl konkretiems sektoriams skirtų taisyklių. Kinija beldžiasi į duris ir nori prisijungti prie tos šalių grupės. Deja, jungtinės valstijos nenori Kinijos įsileisti, nes nemano, kad Kinija bus nusiteikusi tose darybose e, dalyvauti visapusiškai. Mes siūlome Kinijai leisti dalyvauti ir pasižiūrėti, kaip viskas vyks, nebūtina iš karto orientuotis į rezultatą ir palaukti ir pasižiūrėti, ar Kinija yra pasirengus siūlyti ką nors konkretaus ir jei ne, mes galime tas darybas užbaigti be, ką, be Kinijos. Nes e, Kinija pritraukė ir kitas šalis, Urugvajus išreiškė susidomėjimą. Indija, arabų valstybės taip pat gali prisijungti, jei Kinija prisijungs prie tos grupės. BRICS šalis nedalyvauja šio, dėrybose dėl šios sutarties, ASEAN e, organizacijos šalis taip pat nedalyvauja, nors mes norėtume didesnės prieigos prie tų šalių rinkų. Gerai, kad dėrybos prasidėjo, nors jos dar nėra užbaigtos. Ir dabar mes domėsime, žiūrėsime, kas vyks dėrybose su Malazija, Vietnamu, Tailandu, tos ASEAN organizacijos šalis yra pasirengę dėrėtis dėl savo paslaugų rinkų. Indonezija dvėjoja, ar dalyvauti dėrybose. Indonezija norėtų dėrėtis, e, nes Indonezija pagal gyventojų e, skaičių yra ketvirta pagal tokį rodiklį pasaulyje, ten yra 250 gyventojų. Laisvos prekybos sutartis su Japonija yra svarbu, yra kol kas pažadų, bet reikia viską praktiškai įgyvendinti. Kol kas šalis nerodo didelio susidomėjimo, bet pradėjome dėrybą su Indija, su Merkosūro šalimis. Tai yra dvi didelės partnerės, dėja dėrybos su jomis kol kas neina priekin, tikimės, kad ateityje viskas keisis. Ekonominės partnerystės susitarimai taip pat buvo minėti. Esame nusivylę dėl to, kad be kariforumo šalių Europos partnerystės e, sutartise visiškai nekalbama apie paslaugas. Ir e, jeigu tos šalis neįsip, neįsipareigos dėl paslaugų sektoriaus, tai negalime su jomis rimtai kalbėtis. Ir nežiūrint į nieką, daugelis, daugelį priekybos politikos elementų dar galima tobulinti. Manau, komisija turi e, pripažinti importo svarbą. Mes labai ekspo, akcentuojame eksportą ir galimybę šalims kažką parduoti, bet taip pat reikia užtikrinti, kad būtų platus pasirinkimas, e, didelė prekių įvairovės pasiūla vartotojams. Žinau, kad komisija šioje srityje jau dirba ir pusiausvyrą beveik užtikrinta, bet tai tiesiog reik, šią žinią apie tai reikėtų nusiųsti valstybėms narėms ir, ir parlamentui. Kalbant apie dėrybas dėl laisvos priekybos, norėčiau e, paraginti labiausiai akcentuoti priekybą, verslą. Manau, kad komisija pasiekė neblogos pusiausvyros dėl prieigos prie rinkų ir dėrybų E, aspekto susijusios su reglamentavimu, bet tikriausiai aktualūs yra ir net priekybos ryties klausimai, e, pavyzdžiui, klausimas dėl tvarumo, darbo teisių, e, aplinkosaugos, galima įtraukti į tas, tas nuostatas į laisvos valstybės sutartį, bet, bet reikia nepamiršti, kad pagrindinis tų sutarčių dalykas vis dėlto yra prekyba. Ar e, prekybos generalinis direktoratas pagėdautų daug, daugiau lėšų, jei bus pertvarkomos e, ES tarnybos. Man atrodo, reikia akcentuoti Europos ekonomiką. Ir nepamiršti, kad augimas, augimo tempai didžiausi bu, bus už ES ribų. Mums reiktų daugiau lėšų, kad galėtume užtikrinti prekybos sutarčių įgyvendinimą būtų gerai didesnis skaidrumas gynybos e, prekybos rytyje. Taip pat daugiau statistinių duomenų apie prekybą paslaugom, apie pas, paslaugų prekybą ir laisvos prekybos sutartis. Žinome, kiek, pavyzdžiui, butelių bus įvežta ES ir iš jos eksportuota, tačiau nežinome, neturime daug informacijos apie prekybą paslaugomis. Galiausiai valstybės narės turėtų aktyviau paremti, skatinti priekybą, nes Briuselėje mes tai matome ir suprantame, tačiau valstybės analizė, kai, kas, kai kada tai, tas klausimas sunkiau sprendžiamas. Kai kuriuose priekybos sektoriuose yra su, su apsauga, aps, apsaugos aspektai susijusių klausimų e, audiovizualinės rytis bei statybų sektorius. Šalis prašo abipusiškumo principo taikymo, e, kai, kurie, kai, kai, kai kuriais atvejais vieš, viešajame sektoriuje, ypač e, užtikrinant, kad nebūtų dempingo. Ačiū. Mister. Labai jums ačiū. Toliau kalbės ponas Entriksas, kuris ES e, amatininkų ir mažų beitinių įmonių asociacijos vadovas. Mes žinome, kokios svarbios yra mažos ir vidinės įmonės e, Europos ekonomikai. E, tai turime tikrai įsiklausyti jūsų nuomonę. Prašom. Žodis Jums, pane Gendriksai. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jūsų komitetui e, už pakvietimą, kaip sakėte Šiandieną MVI vaidina labai svarbu vaidmenį Europos ekonomikoje, nes jos sudaro 99,9 procentus visų įmonių. Mūsų tikslas nėra vertinti dabar visos komisijos kadencijos ir jos veiklos prekybos srityje. nes ką tik buvo e, pristatyti darbai, pono Nemarti tikrai, jie yra didžiuliai, bet aš norėčiau pakomentuoti bendrai kai ką e, prekybos politikoje. Ir vienas iš pagrindinių pastebėjimų e, būtų toks ponas Demarti, kaip prekybos generalinio direktorato vadovas tikriausiai pri, sutiks, jeigu pasakysiu, kad jis uh, E, žino, kaip svarbu komunikuoti jo direktoratui su e, prekybininkais, su smulkiomis ir vidinėmis įmonėmis. Mes manome, kad e, komunikavimas su visais suinteresuotais asmenimis galėtų būti pagerintas komisijoje. Daugiau skaidrumo, daugiau geresnis suinteresuotų pusių įtraukimas yra labai svarbus dalykai ateičiai, nes viena iš priežasčių, dėl ko žlugos aktą, e, buvo ta, kad nebuvo užtikrinta pakankamai skaidrumo, bet kuriuo atveju, jeigu mes žiūrime transatlantinį investicijos prekybos sustarimą, partnerystės sustarimą, mes e, tikriausiai taip pat turime teisę reikalauti daugiau skaidrumo. E, Ir taip pat, e, kai gauname e, kvietimą pateikti savo pastabas, tai dažnai terminai būna labai trumpi ir komunikavimas tarp komisijos ir suinteresuotų šalių turėtų pagerėti, jeigu, pavyzdžiui, terminai būtų labiau pritaikyti prie konkrečių prašymų. Taip pat reikia daugiau e, skaidrumo šie srityje, nes tai yra didžiausia MVI problema. Prekybos politika, galima sakyti, kad tai yra mūsų organizacijų uždavinys, bet mums reikia ir komisijos pagalbos, nes prekybos politika turi būti geriau perkeliama į konkrečius veiksmus e, Europos MVI galvojant apie Europos MVI, e, kai buvo pasakyta, reikia galvoti ne tik apie eksportą, bet ir apie importą, nes dažnai e, reikia galvoti apie priekybos politikos poveikį visoms MVI Europoje ir ne visuomet mes galime sekti, kokia yra komisijos darbo tvarkė priekybos srityje, jeigu negausime pakankamai informacijos. Uh, Tas politika tokiu būdu turėtų tikrai geriau atsispindėti, daugiau informa didesnė, geresnė, geriau teikiama informacijoje. Ir reikia galvoti, kaip pasiekti MVI vietoje ir, ir taip pat MVI organizacija. Skaidrumas e, leis mums geriau suprasti vieniems kitus ir e, Europos MVI apskritai geriau supras tokiu būdu Europos prekybos politiką ir, ir Europos piliečiai taip pat. E, reikėtų parengti, pavyzdžiui, informacinius kokius raš, raštus apie inform, prekybos tam tikrus dalykus arba e, investuotojų valstybės ginčių sprendimą. Daug e, aspektų yra susijusių su prekyba, yra jautrus, dėl to uh, Labai gerai, kad komisija pateikė teisėkuros pasiūlymą tam, kad būtų atnaujintos kai kurios nuostatos. Mes veikiname e, komisijos pasiūlymą atnaujinti dokumentus dėl prekybos apsaugos priemonių. Taip pat norime, kad atspindėtų jie skaidrumą, atkeitimas informacija, kaip kad buvo paminėta komisijos komunikate, nes tai labai svarbu verslui, ypač MVI. E, šie aspektai nepaprastai svarbus e, užsimant verslų, taip pat labai svarbu užtikrinti e, progno, prognozuotumą, nes kitaip ypač MVI nukenčia, kai nėra aiškiai situacija. Prekybos apsaugos priemonės plačiau taikomus apskritai ir jos uh, turi e, bausti už dempingo veiksmus, bet reikia numatyti daugiau lankstumo slengstinėse procedūrose, kada prasidėtas atitinkamos procedūros. Matome, kad dabar komisijos pasiūlymas yra neblogas, bet kai, kurios, kai kurie terminai per trumpi ir nerealistiški. Uh, Mes turėtume galvoti apie paprastumą ir palengvinti procedūras, kai tai įmanoma. Jeigu ne, to neįmanoma, tai reikia e, vartotojų palankės priemonės taikyti e, reikėtų ir padėti neteisininkams, e, sukuriant, parengiant įvairius dokumentus interpretacijos. Taip pat mes Manome, kad peržiūra, dialogas irgi yra geri žingsniai ir gairės dėl tų dalykų. Tai leis versui lengviau įvertinti savo situaciją. Mes e, palaikome mm, ir konsultacinių centrų plėtojimą, nes tie centrai vaidina labai svarbu vaidmenį, kai MVI bando um, iš išvengti nepaprastai dėlių mokesčių, kurios turi mokėti už konsultacijas. Gal e, kai kurie dalykai susiję ne tiek su e, komisijos direktoratu priekybos, bet ir su priekybos internacionalizacija. Mes e, matome, kad tie aspektai yra labai svarbus, nes 19 procentų ekonominio augimo po 15 metų bus E, už ES ribų, bet kol kas tik tai 43 procentai mūsų MVI dirba tarptautiniu mastu, kas reiškia eksportą ir importą. E, reikės, daug, kad daugiau mūsų įmonių veiktų užsienyje, kad užsitiknume augimą ir mes šiame kontekste matome didžiulį potencialą, bet reikėtų pasistengti Europos lygmenyje. Yra sričių, kur ES gali sukurti papildomos erdvės jau vertės jau egzistuojančioms iniciatyvams, pavyzdžiui, prekybos politikos, rinkos prieigos, Mm, srityse, duomenų bazės rengiant ir užsimant lobizmų, akcentuojant Europos matmenį ir E, programas galima būtų parengti skirtas atskiroms e, šalims ir vieninga strategija gali būti parengta, kad būtų teigiamas e, standartizuota informacija apie tikslinių šalių rinkas. Tai būtų labai naudinga, labai sveikintinas žingsnis MVI akise. Taip pat reikia labiau kalbėti, plačiau kalbėti apie dabartinius paramos MVI mechanizmus, kad būtų galima ir padėti dabartinėms e, paslaugų organizacijoms, tiksliau, jomis labiau pasiremti. Taip pat, e, kad galėtų veikti sėkmingai, MVI turi sulaukti paramos ir vietos lygmenių, ne tik, kai veikia užsienyje. Ir tas dalykas neatsispindi dabartinės Europos komisijos iniciatyvos. Ar daugiausiai biudžeto skirtas struktūroms e, trečiosiuose šalyse, o taip pat reikia e, kur kas stipriau remti veiksmus ir valstybėse narėse. Dabar dėl PPO. Mes sveikiname balio rezultatus, manome, kad darybos turėtų tęstis. Dabartinės komisijos politika dėl PPO yra mūsų palankiai vertiname, kaip kad ir susitarimai e, tarp ES ačių šalių reikia daugiau tokių sutarimų, nes tai reiškia e, didesnį augimą ir daugiau darbo vietų, o mums to labai reikia ES. Mes visuomet pasisakome už daugia šalį, požiūrį papildomai e, gali vykti dvi šalės, daugia šalės darybos, nes tai yra taip pat svarbios prekybos politikos priemonės. Mes sveikiname apsau, intelektinės nusavės apsaugos apsaugos priemonės naujuosiuose sutari, e, priekybos sutarimuose. Tai jau tapo beig standartų ir mes prašome, kad komisija išlaikytų šį požiūrį ir toliau užtikrintų intelektinės nusavybės teisų apsaugą visose naujuose laisvos priekybos sutarimuose. MBI dažnai kyla problemų apsaugant savo intelektinės nusavybės teisės apskritai, e, bet ypač tarptautinėme kontekste. Toliau abipusiškumo principas jį reikia įsteigti, primant abipusiškai saistantį egzistuojančius e, mechanizmus, e, numatant veiksmingas kontrolės priemonės, kad būtų užtikrinta sąžininė konkurencija tarp ES ir jos prekybos e, partnerių. Mes taip pat sveikiname tai, kad siekiame toliau mažinti netarifinės kliūtis darybose dėl laisvosios prekybos tarimų dar. E, E, paskutinis dalykas, tai taip pat transatlantinė investicijos partnerystės e, partnerystė. Dėl tos TTP mes tikrai sveikiname padarytus žingsnius, nes tai užtikrins daugiau e, augimo, darbo vietų kūrimo, nors šis susitarimas, lyginant su kitais laisvosios prekybos susitarimais dėl artimų ryšių su JAV ir JAV ekonomika, yra šiek tiek kitoks, e, bet tai bus naudinga ir mes e, džiaugiamės, kad bus numatyta daugiau skaidrumo. Bet pastebėjome, kad patariamoji grupė, kuri ką tik tai komisijos buvo įkurta, nėra MVI atstovų. Gal e, klaida čia įvyko. Mes manome, kad reikia naujo skyriaus TTIP ir tame skyriuje taip pat reikia atsižvelgti į MVI poreikius, ypač dėl e, patekimo į rinką ir prekybos taisyklių. Labai ačiū. Manau, kad kaip tik laiku ir baigiau. Labai ačiū. Toliau pasisakys ponas Sukup, kuris yra prekybos politikos aspektas Austrijos prekybos, atsiprašau, darbo rūmose. Prašom, pristatykite darbuotojų E, požiūrį į sąjungos priekybės politiką. Very, uh, Ačiū pirmininkė, labai, labai diena visiems. Norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame klausime, vertinant komisijos veiklą priekybos politikos rytyje. Aš um, Visų pirma, tarsi keletą žodžių apie priekybos politiką, o paskui apie komisijos veiklą kai kuriais horizontaliais klausimais. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikia vadovautis straipsniu 3.5 ir ten kalbama apie tai, kad prekybos politika turėtų būti siejama su išorės santykių politika. Čia. Taip pat yra svarbu kovoti su skurdu bei ginti žmogaus teisės. Taip pat reikia vertinti ir vykdomos politikos nuoseklumą, pasižiūrėti, ar komisijos vykdoma politika prisideda prie šių tikslų siekimo ir praktikoje. Kaip vyksta ES e, priekybos ir investicijų politika? E, Jie yra susijusi su daugeliu horizontalių klausimų ir e, kyla klausimas, ar priekyba mus gali išvesti iš krizės, apie tai komisija kalba savo komunikate. Vis dėlto aš manau, kad tai yra klaidinanti mintis. 88 procentai uh, prekių ir paslaugų poreikio yra susijusios su vidaus paklausa. Tai reiškia, kad ES vidaus rinka e, žymiai labiau susijusios su ekonomikos augimu ir turėtų būti skatinama, turėtų būti stiprinama. Taip pat mes manome, kad ES yra atsakinga, o taip pat ir gali tai padaryti e, stiprindama vidaus poreikį, tai taip pat, svar, taip pat reikia nepaminėti ir darbo bei aplinkosaugos standartų laikymosi. Dabar dėl. Priekybinių susitarimų yra linkstama link dvišalių susitarimų, mes dėl to esame e, susirūpinę. Uh, nes e, daugia šalių ir nes dvišaliai susitarimai tarsi kelia pavojų, kad nebus sudaromi daugia šaliai susitarimai. Visiškai neseniai Balį įvyko PPO ministrų konferencija ir e, vis dėlto nereikėtų e, galvoti vien tik tais apie daugia šalių sustarimus nes tikrai ne visais klausimais manoma rasti e, kompromisus, bet aišku, daugia šalių susitarimų svarba išlieka. Dabar norėčiau paminėti e, plačią įvairovę, kokie susitarimai yra sudaromi. Mes džiaugiamės, kad e, laisvosios priekybos susitarimuose yra ir tam tikros taisyklės dėl tvarumo, nuoseklumo, vis dėlto ten yra ir tam tikrų spragų. Kitose e, FTA susitarimuose esančiose skyriuose tokias tvarumo nuostatas neįmanoma kai kada įgyvendinti. Ir dėl to e, šie skyriai tampa priklausomi nuo kitų skyrių, Taip pat mes manome, kad labai svarbus ir ginčių sprendimų mechanizmas. Jeigu yra e, nuolat pažeidinėjami darbo standartai, tai už tai turėtų būti baudžiama piniginėmis baudomis. Dabar dėl tų e, tvarumo taisyklių e, reikėtų numatyti taisyklės kad privalomai būtų įgyvendinami TDO e, standartai ir e, įvairios konvencijos, kurios susijusios su darbo standartais. Pažvelkime į Korejos, e, sustarimą su Koreja. Ten yra labai silpna formuluotė kad Koreja turėtų dėti pastangas uh, ir ratifikuoti pagrindinės PPO konvencijas, to tikrai nepakanka, nes kol kas tikrai ne visus standartus, tido standartus, kurie yra ratifikavusi. Dabar Peru ir Kolumbija. Čia susitarimuose vėlgi nuos formuluotės labai silpnos. Ten kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti finansinius šalies pajėgumus. Taip pat nepamirškime, kad uh, Kolumbija yra pati pavojingiausia e, šalis profsąjungoms. Ir iš tikrųjų ten yra ir e, tokie įstatymai, kurie nepaiso darbo teisės. Labai svarbu bendradarbiauti ir su pilietinė visuomenė. E, tai padeda išlaikyti dialogą tarp socialinių partnerių, nevyriausybinio organizacijų ir FTA šalių pareigūnų. Nu Na, čia labai svarbi yra ir konkretis bendradarbiavimo struktūra. Mes siūlome, kad vyriausybės turėtų būti pareigotos reaguoti į socialinių partnerių ir nevyriausybinio organizacijų skundus, jeigu yra pažeidžiami tvarumo skyriai FTA. Mes esame susirūpinę ir dėl komisijos požiūrio į investicijų apsaugą. Uh, Panašu, kad komisija siekia įvesti investicijų apsaugos taisyklės FTA ir tai leistų daugiašaliams koncernams kreiptis į tribunolus, arbitražus. E, praktikoje, kaip žinia, netgi tokių skundų e, tikimybė gali labai neigiamai paveikti nacionalinę politiką valstybėms narėms bus sunkiau priimti demokratinius, suverenius sprendimus ir taip pat e, būtų e, e, diskriminuojami nacionaliniai investuotojai. Iš tikrųjų, tokiais atvejais, ISDS atvejais labai kertasi ir interesai. Jau buvo E, už uždarų durų primti sprendimai kainavę mokesčių mokėtojams tikrai brangiai ir mums teisinė prasme tai kelia problemų, to labiau, kad neįmanoma teikti apeliacijų. Yra e, daug e, garsių bylų, garsių, garsių atvejų, kurie liudija, kad tikrai į SDS kelia pavojų. Pavyzdžiui, viena e, Švedijos e, įmonė paprašė e, daugia milijoninės kompensacijos iš Vokietijos vyriausybės dėl aplinkos apsaugos standartų, statant jėgainę. Vokietijos vyriausybė teko susilpninti aplinkos apsaugos standartus. Uh, Ir tokie atvejai rodo, kad net ir pramoninėse ES valstybėse e, kyla įvairios tokios rizikos. Mes iš pradžių galvojame, kad labiausiai dėl to nukentės e, besivystančios šalis, bet štai patirtis parodė, kad nebūtinai. Komisija šiuo metu organizuoja konsultacijas su visuomenė dėl investicijų klausimo, bet e, manau, kad reikėtų nepamiršti ir kitų teisės aktų, pavyzdžiui, C, tą susitarimą, ten nėra numatyta e, tokia, numatytos konsultacijos su visuomenė. Dabar norėčiau perėti prie kito klausimo, kuris mums taip pat labai svarbus. Tai yra viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas. Mes manome, kad viešusios paslaugos neturėtų patekti į priekybinius sustarimus. Apie tai esame jau kalbėję anksčiau, Ir beje, reikėtų apibrėžti, kas yra tos viešosios paslaugos nacionalinių ir vietinių lygmenių ir sustarti, kaip jos turėtų būti reglamentuojamos. Šiuo metu komisija uh, nusiteikusi kategoriškai. Mes esame susirūpinę dėl TTIP, ten yra tam tikras neigiamas sąrašas, vadovavimas vadamoj list it or lose it požiūriu. Mes manome, kad tai neturėtų būti precedentas e, kitoms tolimesnėms daryboms. Leiskite man paminėti ir dar vieną faktą. Visiškai neseniai buvo pradėta gyvendinti ES piliečių iniciatyva Right to Water, teisė į vandenį. Mes e, turėtumėm atsižvelgti ir į išorės santykius. Tai reiškia, kad mes turėtumėm užtikrinti, kad į priekybinius ir investicijų sustarimus nepatektų koncesijų sutartis. Na ir galiausiai mano paskutinės pastabas dėl skaidrumo. Tikrai nemanau, kad priekybos politika yra susijusi tik su verslu. Mes žinome, kad su priekybos politika yra susiję įvairūs aspektai. Priekybos politika turi didžiulį poveikį visuomeniai. Primami sprendimai turėtų būti demokratiški, jie turėtų būti teisėti. Ir dėl to tas faktas, kad darybos vyksta slaptai, yra nepateisinamas. Dėl to mes norėtumėm pasiūlyti, kad ES e, darybos būtų matomos viešai, kad visuomenė matytų, kas vyksta, kad vyktų ir e, prasmingos konsultacijos su susijusiamis pusėmis. Nepakanka dabartinio dialogo su pilietinė visuomenė, reikėtų įtraukti ir Europos parlamentą į visus dėrybų etapus. Taigi e, tai būtų esminiai pasiūlymai dėl e, ES priekybos politikos e, demokratinio teisėtumo gerinimo. Ačiū. From... Uh, Ačiū toliau kalbės Karin Ur iš APRODEF. Mm, bažnytinių organizacijų e, Europos skyriaus atstovė. Aš kalbė, ačiū, aš kalbėsiu taip pat ir Concord organizacijos vardu, e, besivystančių šalių bendruomenės vardu. Mes parengėme vieną studiją, kurioje kalbama ir apie priekybą. visi pasiūlymai, kuriuos pateikė vystimosi srityje dirbančios NVO dėl prekybos, ne, nebuvo perkelti į teisės aktus. Norėjau tai užakcentuoti. Su, kalbėsiu apie šešis dalykus. Mm, bendro, Europos bendryje ir Europa pasaulyje, es prekybos politika ir žmogaus teisų nuostatos, E, priekybos politika ir investicijos ir ES rekomendacijų skaidrumas. E, įsigaliojus Lisabono sutarčiai matome, kad ES priekybos politika ima tapti pa, pa, pavyzdžių ES išorės politikos formavimui, nes išorės politikoje dar trūksta sąglaudos tarp valstybių narių. Ir girdime apie tai, kad darbo atvarkė vis plečiasi, ji tampa, ji yra didžiulė Ir pre, o prekybos politika apima daugybės ryčių. E, augime svarbu ir kiekybė, ne, ir kokybė, ne tik kiekybė, nes BVP augimas nebūtinai e, automatiškai tampa socialinė gerovė. Kitais pasiekimais girdėjome apie tai iš priekybos direktorato stovo pasisakymų. E, PPO ir daugia šalis e, prekybos dėrybos, jos mums ES leidžia veikti įvairiose srityse, bet nebūtinai sutika galimybę pasinaudoti įvairiais lygmenimis. Pavyzdžiui, agri, žemės ūkio politikos e, m, eksporto subsidijavimo klausimas. E, komisijos narys Čiološas pasiūlė tokią priemonę AKR šalims. Mes manome, kad eksporto subsidijų šalinimas turi vykti per PPO. Taigi, valstybės narės turi savų interesų, tačiau dėl to kartais nukenčia kitų šalių interesai. Tvarumo klausimai tvarumo e, klausimus reglamentuojantis skyrius slepia nemažai potencialo ir mes manome, kad e, jos turi būti, tos, tie skyriai turi būti pritaikyto prie konkrečių laisvos prekybos sutarčių. E, vystomoji politika ir prekyba Nemanome, kad e, prekybos politika ir vystomoji pagalba e, gali viena kita, kad priekyba gali finansuoti vystomąją pagalbą mainais už kažką. Mes nemanome, kad tai geras dalykas. Manome, kad optimalus gamybos augimas nebūtinai užtikrinamas per priekybos politikos priemonės. Uh, E, paskirstimo, paramos paskirstimo klausimas paliktas e, vidaus politikai. Nemanau, kad taip turėtų būti. Mes turėtume suvokti, kaip priekybos politika veikia konkrečios šalies e, socialinį gyvenimą, jį gali sukurti, sukelti socialinę įtampą konkrečioje šalyje. Turime daug rimčiau tą klausimą išnagrinėti ir pažiūrėti, kaip priekybos politika ir priekybos liberalizavimas santykiauja. Ir sakyčiau, kad šiame komitete arba e, komisijoje, tarnyb, skirioje atsakingame už šį klausimą, ta, to, tos, tas, ta tema nėra rimtai analizuojama. Kai kas iš mūsų e, dalyvavo vakar šiame komitete vykusiame klausime skirtame ekonominės partnerystės sutartims ir atrodo, kad kai kurios Afrikos valstybės e, pasi, įsipareigoja prekiauti, dalyvauti prekyboje dėl to, kad jos mainais už tai gauna paramą. Kai, kai, kai kurių tų šalių e, nevalstybinės organizacijos teigia, kad tose šalise e, kuriasi į eksportą e, orientuotos rinkos. Taigi turime suvokti, kaip kokią konkrečią politiką Europa vykdo tose šalise. Bendroji prekybos lengvatų sistema, jos panaudojimas e, vyksta remiantis e, Pasaulio banko parengtais kriterijais. Mes siūlome rengtis, remtis kitokiais kriterijais e, gyventojų vystimosi indekso kriter, indeksų. Kriter, ir tai, kad ši lengvatų sistema nebuvo reformuota, paaiškina, kodėl kai kurios valstybės, pavyzdžiui, kar šalis nenori prie jos jie naudotis ir tai liūdina. ES prekybos politika ir žmogaus teisės. Manome, kad čia egzistuoja esminis konfliktas tarp e, pasaulio prekybos nuostatų ir žmogaus teisės žmogaus teisų nuostatų. E, Junktinių tautų e, pranešėjas parengė studiją apie teisę į maistą ir maisto saugą ir turėjo tokios išvados, kalbant apie maistos, apsirūpinimą maisto produktais, prekybos politika to neužtikrina ir PPO, ypač PPO taisyklės ima trukdyti besivystančiams valstybėms siekti savo apsirūpinimo maisto produktais politikos tikslų, ypač Indijoje, tai pastebima. Ir, ir PPO taisyklės tampa viršesnės už tos maisto saugos politikos nuostatas. Manome, kad reikia persvarstyti, iš naujo apsvarstyti, kaip E, šios, kaip prekybos politika veikia žmogaus teisų nuostatas. Vienas konkretus atvejs tai Kambodža ir žmogaus teisų pažeidinėjimai. Mes ypač domės tuo atveju, tai susijęs su laisvos prekybos teikiamomis paskatomis. E, prekybos lengvatų e, sistemoje yra numatytos žmogaus teisų nuostatos, tačiau jų aktyvavimas yra e, komisijos e, laisvė, komisijos sprendimas vykti savo nuožiūrą. Ir manome, kad ne, ne vien komisija individualiai savarankiškai turėtų nuspręsti, ar reikia aktyvuoti žmogaus teisų nuostatas. E, Taip pat manome, kad dėrybos dėl e, investicijų ir priekybos su JAV galėtų dar kartą um, užakcentuoti žmogaus teisų aspektus, nes girdime apie tai, kad, kad šių dėrybų darbo tvarkėje bus daugybė klausimų susijusių su socialinės rytimi, aplinkos sauginės rytimi. Uh, ir manau, kad tai yra galimybė patraukti visų dėmesį. ES kompetencijos investicijų srityje. Šiuo klausimu toliau kartojama mintis, kad užsienio tiesioginės investicijos yra geras dalykas ir kad užtikrins augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau vėlgi kokį augimą ir kokias darbo vietas daroma prielaida, kad e, bet kokia investicija yra gerai, mes tuo abejojame. Manome, kad užsienio tiesiog, nes užsienio investicijos yra orientuotos į pelną ir ne visada e, jos užtikrina tvarų ekonomikos vystimasi ir socialinių standartų augimą. Taigi reikia nepamiršti teisų ir pareigų. Mianmare kritikavome e, ten vykusius procesus ir manome, kad, yra, kad pastebima tendencija orientuotis tik į pelną. Mienmare konkrečiai e, pagrindinis tikslas yra verslas, pelnas. Mes norime, kad būtų remiamas jungtinių tautų ir ESBO e organizacijų gairė, organizacijos gairėmis tikriausiai esate girdėję apie alternatyvų prekybos mandatą, iš, um, kurį parengė organizacijų grupė. Ypač akcentuojamas skaidrumo poreikis. komentuodama interkomiteto veiklą, išvelgiu dilemą. Parlamentas e, vis didesnėme skaičiuje sričių įgyja bendras sprendimų prieimimo teisės, tačiau vis daugiau posėdžių yra uždarų. Mes norėtume, kad per, būtų peržiūrėta tarp institucinė sutartis, kad būtų numatyta galimybė pasidalinti ir su mumis riboto naudojimo informaciją nes jeigu tai yra riboto naudojimo dokumentai, tai su jais susipažinti galimybę turi tie, kurie yra svarbiausiose postuose. Taip pat genera... prekybos direktorato uh, ryšių politikoje svarbiausias akcentas yra rizikai, um, o ne visiems naudingos situacijos siekimui. Rekomendacijos. E, e, ES e, žmogaus teisų įgaliotinis Stavros Lambrinidis parengė apžvalgą dėl žmogaus teisų užtikrinimo priekybos politikos kontekste. Mes norėtume su tuo dokumentu susipažinti. Deve komitete taip pat rengiamas dokumentas, kuris mus domina ir norėtume, kad šis komitetas pozityviai vertintų šias rekomendacijas. Ačiū. Um, let's go back to... Grįžkime prie Žano Luko Demarty. Aš dar norėčiau pasakyti, kad mes visiškai nevertinami jeigu kalbėsime apie skaidrumą ir jūs tikrai e, turėtumėte surenkti panašių seminarų kaip šis. Aš manau, ar dar koks panašus, kokio nors e, pasaulio parlamento prekybos komitetai panašiai dirba. Taigi mano klausimas e, jums būtų toks. Aš maniau, kad buvau vienišas. Ačiū. Mes e, labai skirtingai vertiname prekybos politiką išgirdome labai skirtingus vertinimus. Paskutiniame vertinime vis dėlto reikėtų daryti šiokį tokį skirtumą tarp to, kas kokią poziciją yra pateikęs prekybos komitete. Šiame komitete yra susiformavusios politinės e, mažumos ir daugumos, kurios teikia įvairius pakeitimus. Ir daugelis tų klausimų, kuriuos minėjo e, darbo rūmo atstovai ar pilietinės visuomenės atstovai buvo aptarti ir šiame komitete, kai kurie pasiūlymai čia buvo atmesti, taigi tą reikia turėti omenyje. Aš norėčiau šitą pasitikslinti dėl EPAS. dėl tų ekonominės ir politinės partnerystės susitarimų. Dėrybos vyksta e, jau labai ilgai. Ir visą laiką sakoma, na, dėrybos jau toj, toj bus baigtos, bet jau porą metų tą patį girdime. Tai aš nelabai ir suprantu, kokios problemos kyla ir kaip būtų galima žengti žingsnį į priekį, nepaisant įvairios kritikos. Gal, galų gale dėrybas reikia baigti tam, kad e, šalis partnerės gyventų gerovėje. E, taigi reikia dėrybas galų gale baigti. Galbūt būtų galima galų gale atsižvelgti į E, kritiką ir kažkaip nešti daugiau aiškumo į darybas dėl priekybos susitarimų. Uh, <coughs> Janik e, Šešėlį Žalių pranešėjas, ačiū gerbimas pirmininkė. Norėčiau patikinti mūsų draugus, kad tikrai nieko nėra konfidencialaus uždaruose posėdžiuose. Uh, E, tie posėdžiai e, vyksta visai malonioje aplinkoje ir ponas Demartė atvyksta pas mus ir paaiškina, kaip iš esmės vyksta e, ne dėrybos, kas yra naujo. Tai yra apsikeitimas nuomonėmis per Europos parlamente ir jeigu E, jūs e, taip pat negalvokite, kad jeigu dalyvausite uždarame posėdėje, sužinosite viską, kas vyksta prekybos komisijos srityje. E, dar noriu pasakyti, kad aš tam tikrų išlygų turiu dėl pasisakymų. Pirmiausia, dėl Europos prekybos politikos vidinės vidinio nuoseklumo. Jūs, gerimas direktoriaus, sakėte, kad šiandieną darbo tvarkė yra labai įvairi, labai turininga, labai pilna. Ir manau, kad Europa turi galvoti apie gynybinius ir tam tikrus atakuojamosius aspektus kiekvieno susitarimo atveju. Mes turime galvoti apie sektorius, kur turime interesų, kur, kuriuos taip pat reikia ginti. Uh, Ir taip pat reikia galvoti, kokią koaliciją sudaryti tarp tų, kurie turi e, gynybinių interesų ir tarp tų ofensyvinių interesų. Ne, tai nėra jūsų e, prievolė. Bet kita problema, problema yra ta, kad Europa neturi pramonės politikos ir dėl to mes labai kenčiame. Mano nuomonė, e, Dėl to atsiranda labai daug problemų ir net mūsų komitete matome tų problemų, nes mums labai sunku apsispręsti, ko mes norime iš Europos ekonomikos ateityje. Kitas dalykas yra išorės nuoseklumas, išorinis nuoseklumas. E, vyksta diskusijos apie transatlantinį susitarimą ir kaip e, užtikrinti pusiausvyrą Europoje, kad ji galėtų dalyvauti pasaulinėje prekyboje ir kad būtų galima pagal pusiausvyros principus e, dalyvauti prekyboje su Kinija, JAV, kitomis e, kylančios ekonomikos valstybėmis, ne tik su Kinija. Žaliųjų frakcija turi tam tikrą nuomonę, aš skaičiau dokumentą, kurį parengė jūsų pirmtakai, ponas Defrein. E, konkrečiai apie pusiausviros e, klausimą apie Europą ir likusį pasaulį ir pusiausvirą. Pavyzdžiui, ar nebus taip, kad tas e, tarp Atlantinis sutarimas nebus e, pakrypęs labiau į JAV pusę arba panašiai su, apie Kiniją galima pasakyti. Jeigu pasižiūrėsime į šią kadenciją, tai vienas, viena iš problemų, iš nesėkmių buvo ta, kad mes e, nukentėjome dėl susitarimų, dėl importo Kinijos e, saulės baterijų. E, valstybės narės nebuvo vieningos, jos buvo labai susiskaidę, nes viešai tai buvo matoma ne tik susitikimuose, posėdžiuose, tai, sakyčiau, būtų įprastas dalykas, bet net ir viešai tarptautinėje arenoje jos pasirodė labai susiskaidžiusios. Ir e, Kinija pasinaudojo e, tuo susiskaidimu, kaip kad rusai dažnai daro, kai valstybės narės yra susiskaidžiusios. Ir mums pritrūko vienybės Europai e, partnerių mūsų atžvilgių. Ir tai, mano nuomonė, yra labai žalinga mūsų interesams. E, Pone Demartė, aš norėčiau dar pateikti Jums vieną klausimą. E, tam tikrame konkrečiame kontekste. Komisija tikriausiai turės patvirtinti E, genetiškai modifikuotus kukurūzus 0515. E, ar tai yra gerai, ar tai yra teigiamas dalykas mums bendraujant su mūsų partneriais amerikiečiais. Kitas dalykas yra paslaugos. E, neturiu jokių problemų dėl to, bet mes turėtume visi pagalvoti apie tai, kad, kad reikia galvoti apie verslą, ne tik apie politiką, bet jūs tikriausiai turite padalinių, kurie užsima, pavyzdžiui, tokiais dalykais kaip e, vandens tiekimo e, paslaugos. Bet šiandieną liberalizavimas vandens prekybos režimo nebėra kažkas labai svarbus, bet vis tiek mes turime būti labai budrus, nes tai yra susiję ir su demokratiniais dalykais tai yra susijęs su žmonių gyvenimu ir manau, kad reikėtų e, E, vis tik tai pakeisti požiūrį, nes galvoti apie tą dalyką tik kaip apie ekonominį verslo dalyką būtų klaida. Taip pat jūs kalbėjote apie sustarimą su Kariforum. Kaip jūs galvote spręsti mokesčių prieglopščių klausimas, finansinių paslaugų klausimą? E, Mes susitarimuose labai prastai e, nepakankamai aptarėme klausimus skaidrumo finansinio, e, finansinių prieglopščių zonų ir panašių dalykų. Aš taip pat norėčiau paklausti apie viešuosius pirkimus. Nežinau, ar teisingai supratau jūsų požiūrį. Šiandieną e, Europoje vyksta liberalizavimas viešųjų pirkimų. Ir jūs manote, kad Europos Sąjunga. E, e, 23 procentus ES viešiai pirkimai sudaro ES BVP, JAV yra dar daugiau ir kaip Jūs galvojate, ar mes turėtume daugiau dėmesio skirti Europos lygmenių šiais ryčiai? Dėl profsąjungų aš šiandien rytą jau pateikiau klausimą poniai Segol, bet nesupratau, kaip Janikai mūsų svečiai ne, neatsakinės į mūsų klausimus. Mes, e, ko, jie, tai, jie komisijai pateikė klausimus. Tai gerai. Klausiu komisijos nario tuo met. Pateiksiu komisijos narių klausimą. Buvo kalbama apie skaidrumą. Komisijos atstovas kalbėjo daug apie skaidrumą. Ir kaip jums pavyksta šį klausimą suvaldyti, kuris nuolatos iškyla dėrybose. Dėrybose e, dėl. Klausimas tai yra apie visuomenės pasirinkimą. Šiandien matome, kad skaidrumas, demokratija e, atsidūrė klavietėje, jeigu kalbėsime apie darybas dėl tų susitarimų. Kaip jūs e, galite paaiškinti piliečiams apie tai, kas vyksta, kaip jūs pristatote piliečiams tai ir kaip jūs galite pasakyti, kad tie sutarimai atspindi visuomenės poreikius, ar tai būtų sutarimas su Kanada, ar Japonija ir, aišku, su jungtinėmis valstybėmis. Uh, finally, Palmer. Galiausiai e, Paul Murphy. Guoja. Mhm. Mhm. Dėkuoju. Pastebėjau, kad e, darbo tvarkė numatytas apibendrimas, gal prelegentai turės galimybės e, pasisakyti ir išsakyti savo nuomonę. Jeigu pasižiūrėsime į komisijos priekybos darbuotojas balansą, tai aišku priklausys vertinimas nuo to, kurioje pusėje esi, ar pasakai už laisvą priekybą, neoliberalią priekybos darbuotvarkę. tvarkę tokiu atveju būtų pozityvus tas balansas, o jeigu esi prieš, tai tuomet balansas bus iš esmės neigiamas. Taigi yra e, teigiami ir neigiami dalykai priklausomai nuo tavo pozicijos. Iš e, mano pozicijos e, buvo vienas iš geriausių dalykų aktos e, sužlugdymas, žlugimas. Manau, kad e, tokia e, prekybos E, politika atspindėjo ir visuomenės nuomonę, atspindėjo visuomenės nuomonėje. Jeigu visuomenė priešinasi, tai tam tikri globalizacijos e, dalykai gali numirti ir panašiai gali atsitikti ir su TTIP. Norėčiau Polo Damartį paklausti, ką, ko pasimokė iš tikrųjų komisija iš to. Iš tikrųjų, jūs žinote, kad reikia kalbėti apie augimą, apie darbo vietą, apie visus tuos gerus dalykus, e, kalbant apie komunikavimo strategiją. Iš tikrųjų, čia yra pasimokyta, bet esminių kokiu nors dalyku ar, ar pasimokėte, pavyzdžiui, kad reikia pilietinę visuomenę įtraukti, kurie atstovauja žmonių interesams. Ar aktos e, žlugimas yra kažkoks lūžis komisijos požiūrėje? Ar pripažįstame tai komisija, kad reikia kitokio požiūrio, kuris turi būti pripažintas. Ir dar vienas dalykas, dar vienas tikras privalumas yra JSDS, tai yra um, ehm, investuotojų valstybių, inve, investuotojų valstybių ginčių sprendimo mechanizmo išplėtimas, platesnis taikymas. Pavyzdžiui, Amerikos e, korporacijos gali paduoti į teismą vyriausybę ir atskir, atvirkščiai, e, bet tie dalykai kartais gali reikšti labai didelę žalą socialiniams ekonominiams teisėms. Ir korporacijos galės primesti savo norimą politiką atsiprašau, tai yra didelis trūkumas, ne, neprivalumas. O jeigu kalbėsime apie transatlantinę investicijų prekybos partnerystę, TTIP, ką reiškia sustabdymas darybų dėl šio sustarimo? Man atrodo, kad tai reiškia uh, E, suvokimą, kad yra daug spaudimo e, visuomenės, kad yra daug problemų ir kad reikia viešųjų konsultacijų. Ir koks realus yra įsipareigojimas pradėti viešasis konsultacijas ir kiek bus laiko e, nuskirta, kad tai netaptų didelę problemą per Europos parlamento rinkimus, ar bus pristatyta viskas ir paskui bus grįžta jau po. Ir dar paskutinis dalykas, man atrodo, kad iš per praeitus penkerius metus mes supratome, kad reikia tikrai nepriklausomo poveikio vertinimo, nes diskusijos dėl TTIP, žinome, kad e, daug kartų mums kalbėjo komisijos narys Degukta apie augimą, darbo vietų kūrimą, milijonus darbo vietų, milijardų vertės. Nacionalinės vyriausybės tą patį sako visoje Europoje ir kai pradedi giliau žiūrėti, tai tikrai turinio nėra daug. Pagrindinio pranešimo autorius e, Vokietijoje, o iš Vokietijos daugiausiai medžiagos yra. Jis pasakė, kad taip, neigiamo poveikio dėl darbo vietų nebus, bet tikrai nelabai kas pasikeis, užtikrinant darbo vietų kūrimą ir augimą. Ir e, komisijos narys ir nacionalinės vyriausybės yra šiek tiek kalti, kad jie pernelyg išputė teigiamus dalykus. Taigi reikia mums e, pasimokyti, kad reikia tikro nepriklausomo kažkokio organo struktūros, kuris užtikrintų nepriklausomą vertinimą visų prekybos sustarimų e, aspektus. No Ačiū. Panašu, kad komiteto nariai daugiau nebeturi ką pasakyti. Labai ačiū. Tai tuomet žodis mūsų svečiui. Ponui Demarty. Ačiū. Aš e, esu pasirengęs atsakyti daugelį klausimų, jos atsakysiu, jei tik sugebėsiu. Pabandysiu klausimus šiek tiek struktūrizuoti. Visų pirma, dėl ryšio su tvariu vystimuisi, darbuotojų teisių, įgyvendinimu ir priekybiniu aspektu. Visų pirma, pasakysiu štai ką. Ir akivaizdu, kad tvarus vystimasis yra labai svarbi mūsų priekybinių susitarimų dalis, bet mes taip pat turime suprasti, kad priekybiniai susitarimai negali būti vienintelė priemonė siekiant pažango šioje srityje. Tai yra išties naudingas instrumentas, bet e, mes negalime tikėtis, kad priekybinis e, susitarimas e, apivers viską aukštinkojom. Antra vertus, mes neturime gėdintis to, ką darome. Įgyvendindami, įtraukdami tvaraus vystimosi aspektus į priekybinius susitarimus ir turime suprasti, kad daugeliu atveju Mes minime tik e, besivystančias šalis, tų pačių besivystančių šalių labui. Nes e, Beje, tos besivystančios šalis nori išlaikyti savo suverenitetą priekybiniais klausimais, taigi tai yra tikrai labai delikatus, jautrus klausimas. Ponas Langė pateikė pavyzdį apie IPAS. Iš tikrųjų, tai irgi susijęs su IPAS. Čia galiu paminėti vadinamą vykdymo taisyklę. Tai reiškia, kad sustarimo įgyventinimas gali būti sustabdomas, jeigu kiltų rimtų problemų dėl žmogaus teisų. Ir būtent tai yra e, viena iš, vienas iš sunkumų šiuose darybose. Mes ieškome kompromiso šiuo klausimu. Pavyzdžiui, čia galėčiau paminėti kotonių susitarimą. Panašiai atsitiko ir ECOVAS, ir Vakarų Afrikos atveju. Taigi, reikia iškių tikslų, reikia pusiausviros ir reikia gerbti mūsų dėrybinius partnerius. Pavyzdžiui, Taip pat buvo paminėti ir kai kurie klausimai PPO susijęs su maisto sauga. Apie tai kalbėjo bažnyčių atstovė. Ir iš tikrųjų buvo patiktas pavyzdys apie tai, kad priekyba nepasitarnavo vystimuisi. Su kuo mes susidūrėme Balyje? Aš sakyčiau, kad praktiškai visi laikėsi vienbalsės pozicijos iš Afrikos, iš AKR valstybių. Visos šios valstybės norėjo gero susitarimo dėl priekybinių lengvatų, nes jos suprato, kad paprastesnė, lengvesnė priekyba joms palanki. Ten dalyvavo ir profesorius Mareira ir kai kas iš jūsų Taip pat buvo tam tikrų konfrontacijų su Indija. Tai nereiškia, kad mes neturime teisėtų reikalavimų dėl maisto saugos, bet maisto saugumo klausimas turėtų būti sprendžiamas taip, kad maisto produktai netaptų nesaugus kažkur tai kitur, kitose šalise. Taigi, tikrai netaip jau lengva gyventinti tvaraus vystimosi skyriaus sankcijas. Mes vis dėlto nemanome, kad būtų veiksmingas požiūris pagrįstas sankcijomis. Mes pasisakome už bendradarbiavimo dialogą. Norime bendradarbiauti ir su pilietinė visuomenė. Yra šalių, kurias dirba ir su sankcijų sistema, pavyzdžiui, JAV Jos e, JAV e, tvaraus vystimosi skyriuje yra numačiusios ir sankcijas, tačiau tai nepasiteisina. Bet kaip tas sankcijas pritaikyti? Jos yra praktiškai neįgyvendinamos. Taigi, Aš manau, kad visą situaciją reikia vertinti labai rimtai. Taip pat ir TDO konvencijų klausimas labai svarbus. Mes turime daryti viską, kad į e, TDO konvencijos būtų atsižvelgta, kai vyksta ir darybos dėl priekybinio susitarimo. Bet vėlgi mes negalime reikalauti, kad e, priekybiniai susitarimai pakeistų visas kitas ES politikas. Turime būti sąžiningi. Dabar norėčiau grįžti prie ASDS klausimo, kurį paminėjo keletas narių. Taigi, ASDS ginčių sprendimo mechanizmas. Ir šio mechanizmo, šios sistemos keliama rizika. Aš norėčiau priminti, kad yra daugiau negu 1400 dvišalių susitarimų tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, kur yra paminėtas ir ASDS. Ir mes niekada nebuvome girdėję, kad būtų kilę kokiu nors vidinių diskusijų valstybėse narėse. Mes norime, kad šis e, mechanizmas būtų e, taikomas subalansuotai. Turime paisyti kitų šalių reglamentavimo teisę. Mes laikomės e, štai tokio principo. Ir mes norime išlaikyti savo teisę, kurti teisės aktus jos neatsisakysime. O dabar prancūziškai norėčiau atsakyti ponui Žadu. Nu- ne, mes. Mes nesiderame dėl visuomenės pasirinkimo. Nesame pasirengę kažką aukoti mainais už ką nors iš partnerių. Nes labai svarbu ne tik visuomenės interesai, yra kolektyvinis pasirinkimas ir tą kolektyvinį pasirinkimą ir turi gerbti ir mūsų partneriai. Mes nesirengėme dėrėtis dėl esminių e, nuostatų, mes tikrai nesirengėme aukoti vartotojų sveikatos nuostatų ir panašių dalykų. Jūs, jūs klausėte, ar kukurūzų e, su GMO veislės 1507 e, leidimas reiškia gerą ar blogą žinią, nei taip, nei taip. Teisės aktas tuo klausimu egzistuoja ir sprendimas dėl, dėl šio klausimo buvo primtas konkrečiomis aplinkybėmis ir manau, kad Jeigu dėl to buvo e, susidaryta dėrybose su JAV, tai nereiškia, kad mes turėsime keisti savo įstatymus dėl GMO, jie ir toliau galios. Ir kalbant apie GMO veislės, e, Europoje vyksta diskusijos ir Europoje yra labai e, konkreti išreikšta nuomonė tuo klausimu. GMO kultūros Europoje nepaplis, jei Europos piliečiai to nenorės. Apie tai dėl to dėrybose nesiderama. Mes nesirengėme, e, parduotuvėse tikrai nepasirodys jautinos su hormonais. Taip nebus, nes girdžiu, kad, kad taip yra sakoma mes e, derame su savo partneriais, taip pat su JAF, remdamisi tam tikrų požiūrį, mes siekime užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, stengiamės užtikrinti e, teisės nuostatų atitikimą, bet, kaip jau sakiau, darome tai ne, neaukodami to, kas mums yra svarbiausia. Dabar grįžtu į anglų kalbą dėl viešųjų paslaugų noriu labai aiškiai pasakyti, kad nesidėrysime e, su trečiųjų šalių partneriais dėl viešųjų paslaugų. Nuostatos tuo klausimu įrašytos į GAT susitarimą dėl viešųjų paslaugų, viešojo sektoriaus paslaugų ir E, koks bus dėrybin, kokia bus dėrybų baigtis, bus patvirtintas negatyvus ar pozityvus sąrašas. Nuostatos esančios GAT susitarime įrašytos mūsų parengtame skyriuje dėl paslaugų ir tos skyriaus antrame priedė. Taigi tos nuostatos yra egzistuoja. Tas pats pasakytina ir apie vandenį. Taigi, čia viešose diskusijose dirbame apie įvairiausius dalykus, tačiau nebūtinai visą tai atitinka realybę ir teisybę. Taip pat elgsime su jungtinėmis valstybėmis. Aš nesakau, kad jungtinės valstijos bus to patenkintos. Tačiau mes nesame pasirengę ir nusiteikę dėl tų dalykų dėrėtis. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad mes turime vertinti re realybę tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. Ir kalbant apie Europos interesus, tai mes čia nekalbame apie kažkokį ideologinį projektą, ne, kairės ar interės interesai yra svarb, deš, kairės ar dešinis interesai yra svarbesni. Tai tiesiog e, bandymas užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Ir yra puikiai žinoma ir įrodyta, kad darbo vietos, jeigu jos atsiranda ir susijusios su prekybos sektoriumi, atlyginimai tokiuose darbo vietose yra geresni, tai rodyta. Besivystančios valstybės, pasirengusios, kurios pasirengusios atsiverti prekybai, e, pasiekia geresnių rezultatų. Joms sekasi geriau. Tai tiek norėčiau atsakyti, pasakyti reaguodamas į pastabas, kurios buvo padarytos. Ir galiausiai eksporto subsidijavimas žemės ūkija. Tas dalykas veikiausiai beveik nebeegzistuoja, nes eksporto subsidijavimos kaip priemonė yra leistina tik krizės, esant krizės situacijai ir nemanau, kad e, ateityje eksporto subsidijavimas bus naudojamas kaip priemonė, o nu, komisijos nario Čiološo pastaba buvo skirta Afrikai. Tačiau mes turime galvoti ne tik apie tai, ką Europos Sąjunga daro. Turime žiūrėti ir kaip elgesi kiti, nes čia kalbame ne tik apie eksportą, konkurencija žemės ūkija apsiriboja ne vien eksporto subsidijavimu, tai yra ir eksportui skirtų kreditų subsidijavimu, patį egzistuoja jungtinėse valstijose. Pavyzdžiui, parama maisto produktais ir tai iškraipo e, konkurenciją ir Kinijos elgesys trečiosiuose rinkose taip pat e, turi tokį neigiamą poveikį. E, bet manau, kad kažkuriame um, etape kažkurio momentu būsime pasiruošę įsipareigoti. Tačiau to etapo, to momento dar nepasiekėme, nes kiti nėra pasirengę prisimti tokių įsipareigojimų. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad turime pažvelgti į platesnę perspektyvą dėl aktą susitarimo. Noriu grįžti prie aktos ponas Merfis išėjo, neišklausęs mano atsakymo, bet manau, kad kas nors jam e, jį perdos. Taigi mano atsakymas dėl aktos būtų štai koks. Iš aktos atvejo reikia padary, pasimokyti, išmokti kai kurias pamokas. Ir aš asmeniškai manau, kad pirmoji pamoka, kurią turėjome išmokti, tai nepradėti tų dėrybų ne dėl to, kad tai buvo dėrybos su velniu, bet dėl to, kad e, tų dėrybų pridėtinė vertė buvo labai menka ir jos sukūrė daugiau problemų, nei jų išsprendė. Tai dėrybos, kuriuose realybėje kurios realybėje sukūrė problemų te, es teisės aktams, kurios išprovokavo labai emocionales diskusijas ir, ir tų pamokų mes nepamirštame dėrybose dėl TTIP. Ir po aktos mes siekime užtikrinti skaidrumą. Ir norėčiau priminti, ką mes darome dėrybose, dėl, tai, dėrybose su JAV dėl TTIP. Ir taip pat noriu pasakyti, kad aš Esu dirbęs nacionalinėje e, administracijoje. Komisijoje dirbu 24 metus ir galiu palyginti, koks atvirumas užtikrinamas nacionalinėje administracijoje ir koks atvirumas užtikrinamas komisijoje. Tai tikrai e, jis yra mūsų naudai. Tas palyginimas. TTIP dėrybos. Pirmą kartą paskelbėma pirminių pozicijos dokumentų rinkinį, kur nurodoma, ko norime pasiekti. Taip pat komisija parengė poveikio vertinimą ir noriu pasakyti, kad nėra kitos politikos ryties Europos Sąjungoje, kuria, kurioje būtų taip dažnai rengiamas, privalomai rengiamas poveikio vertinimas. Yra Pas mus poveikio vertinimas e, rengiamas keturiais etapais - eksante, dėrybų viduryje, taip pat rengiama ekonominė analizė dėryboms pasibaigus ir taip pat reikia parengti ekspostį vertinimą. Kitose direktoratuose rengiama, rengiami tik po du e, poveikio vertinimus. Visos kitos E, visose kitose politikos rytise nerengiama tiek daug poveikio vertinimo ataskaitų, kai, su, kai pasiekiamas susitarimas tarp dviejų e, teisėkuros e, institucijų. Taigi, kaip sakiau, palyginimai tikrai e, mus e, nušviečia labai palankioje šviesoje. Ir taip pat norėčiau kalbant apie apie tos modelius, tai, tai, tai, tai nėra kažkokia kažkokie paistalai išsigalvojimai. Mes dirbame labai konkrečiai, bet kaip ir bet kokiamse ekonominio pobūdžio apžvalgose yra tam tikra paklaidos rizika, bet mes tikrai daug dirbame rengėme viešasias konsultacijas e, prieš ir per dėrybas. Taip pat e, rengėme konsultacijas už konkrečios šalies verslo atstovais. Pavyzdžiui, buvo, buvome surengę konsultacijas su 160 suinteresuotų organizacijų atstovų. Aš žinau, kad visada yra erdvės pažangai, bet mes nepamirštume apie savo pareigą nu- nuolatos informuoti parlamentą ir valstybės narės, tą ir darome, nes mes suprantame, kad e, pilietinė visuomenė, NVO, mes esame e, reprezentatyvi. Atstovaujamoji demokratija, mes ir mes atstovaujame mūsų santykiuose su teisėkuros valdžia, mes žinome apie savo pareigas ir, ir užduotis ir bandome jas vykdyti. Taip pat norėčiau priminti, kad sausio mėnesį prasidėjo tikrai atviros konsultacijos ir taip pat bet koks susitarimo projektas, pasiektas tose dėrybose bus atviras ir jį bus galima kritikuoti. Bet koks susitarimas, kai jis bus parengtas, bus prieinamas visiems piliečiams. Nežinau, ar, ar visi piliečiai supras, skaitydami tą tekstą, jį supras, bet, bet manau, kad aš gal, bet galiu tik, tik priminti jums apie, apie mūsų įsipareigojimus. Norėčiau užbaigdamas e, vėl grįžti prie, į prancūzų kalbą, atsakyti ponui Žado į kai kuriuos jo klausimus dėl vidinės sanglaudos, prekybos dėrybų vidinės sanglaidos. Be abejo, egzistuoja ryšys tarp tarp paraleliai vykstančių e, prekybos dėrybų ir tai reikia atsižvelgti. E, prie, dėrybos dėl prekybos sutarčių susijusios su, su kitomis politikos sritimis. E, Ir tai, ta, tas sąsas būtina užtikrinti, kad mes iš, išgautume maksimalę naudą, užtikrintume augimą ir nepamirštume tam tikrų sąlygų ir aspektų - konkurencinio gebėjimų, našumo ir e, pasaulinės ver, verčių grandinės aspektas. Taip pat importo eksperto apimtis vaidina svarbu vaidmenį, bet bandymai vertinti viską tik iš to požiūrio taško būtų netinkami. Žinoma, visada išlieka galimybė siekti dar geresnių rezultatų, tobulėti, tačiau toks bandymas viską taip matyti netitinka realybės. Toliau išorės sanglauda. Jūs citavote poną Defrenį. Jis nebuvo mano pirmtakų, jis niekada, nes niekada nedirbo mūsų direktorate. Jis buvo pono, jis buvo pono Lamy te, e, biuro vadovu. Jis, žinoma, turėjo savo nuomonę apie kai ką ir kiekvienas turi teisę išreikšti savo nuomonę. Ir mūsų nuomonės nebe, nebūtinai šiuo klausimu sutampa. TTIP sutartis atveria galimybių mums. Ir mes nesiremėme ideologinių pagrindų. Mes esame nei prieš, nei už Kiniją. Mes nemanome, kad reikia uh, E, taikyti Kinijos varžymo, e, ribojimo politiką. Galbūt kažkada bus naudinga aktyviau dirbti su Kinija. Bet mes nesame naivus nei santykiuose su JAV, nei santykiuose su Kinija. Ir aš tikrai nesirengiu kalbėti apie ideologinius prioritetus, bet JAV ekonomika yra atviresnė, lygnant ją su e, Kinijos ekonomika. Tai tiek, atsiprašau, kad kalbėjau ilgokai, taip yra dėl to, kad buvo išsakyta daug minčių. Jeigu aš kažką pamiršau, kai kurios klausimus neatsakiau, tai atleiskite man ir priminkite. Labai ačiū, ponė Demati. Dabar aš norėčiau kaip komiteto pirmininkas tarti keletą apibendrinimo komentarų sąjungos prekybos politiką, e, kaip ją matome iš komisijos, mūsų komiteto pozicijų, yra tokia pirmiausia, tai yra tarp institucinis dalykas. Jis e, turi atspindėti tikrus, realius tarp institucinius santykius. Jeigu būtų teikiama informacija, jeigu mes būtume buvę įtraukti Aš esu pranešėjęs dėl TTIP ir norėčiau, kad mano partneris Kapitolijuje galėtų e, gauti tokią pat informaciją kaip ir aš. Ir tą galiu pasakyti apie TTIP stebėsienos, mūsų komiteto e, stebėsienos grupės dėl TTIP narius. Taip, mes esame atsakingi, tai yra mūsų nuopelnas už tokį pasiekimą, kad iš tikrųjų mes gauname informaciją iš komisijos, bet ir komisiją reikia pagirti, nes jie tikrai yra pasirengę visuomet atvykti, reaguojama į mūsų prašymus, reikalavimus ar net nurodymus. Ir norėčiau oficialiai kai ką pasakyti. Komisija niekuomet E, nenusižengė savo įsipareigojimui mūsų komitetui. Ką reikėjo padaryti, tą jie padarė. Bent jau bandoma buvo susitikti, labai e, atsakingai, lankščiai buvo reaguojama. Kitas pastebimas yra politinis. Prekybos politika sąjungos buvo e, nuspręsta komisijos ir tarybos. Mes galėjome diskutuoti, teikti rekomendacijas, bet kai atėjo laikas spręsti, tai tos kitos dvi institucijos ir nusprendė viską. Bet Lisabono startis viską pakeitė ir e, mes dabar turime e, suteikti svorio toms Lisabono sutarties nuostatoms. Man atrodo, kad mums tai ir pavyko padaryti. Ir dėl to E, mes tai padarėme dėl to, kad kovojame dėl to. Ir matėme, kad e, dabar jau norima su mumis bendrauti ir dalytis informaciją, kuri anksčiau e, priklausė tarsi kažkam vienam. Manau, kad po penkerių metų dabar galime pasakyti, jog su tam tikromis išimtimis mūsų parlamentas E, pritarė komisijos inicijatyvams. Gal galima paminėti vieną ar du, dvi išimtis, buvo paminėta akta ir e, vienas iš svarbių įvykių per pastarus penkerius metus tai buvo, bet turiu pasakyti, kad ta pati labai didelė e, dauguma, kuri balsavo prieš aktą, tvirtino kitus susitarimus mūsų parlamente ir mūsų komitete. Dar e, vienas e, klausimas dėl turinio esmės ir dėl e, mūsų prekybos politikos krypties. Prekybos atvėrimas yra, nėra liberalų, neoliberalų, ultraliberalų pasirinkimas vienašališkas komisijos. Tai yra susijęs su konstituciniais įgaliojimais ES e, veikimo sutarties e, atitinkamų straipsnių, 206 straipsnių ir kitais straipsniais. Ir laisvoji priekyba ir jos išaiška nėra kažkokia doktrina, bet sąjungos konstitucinis dalykas. E, Priekybos kliūčių šalimas nėra politinė pozicija, bet sutarties konstitucinis mandatas. Taigi mes privalome laikytis 20 straipsnio sutarties taip pat, kaip turime laikytis ir gyvendinti mandatą, kuris susijęs su sutarties 303 straipsniu ir 206 straipsniu dėl ES teikimo sutartyje. Ir aš labai didžiuojasi tuo, kad mums pavyko uh, užtikrinti e, turiningą, patikimą, prognozuojamą sąjungos prekybos politiką. Penkios iš septynių frakcijų parlamente remia tokį požiūrį. Aš gerbiu visų dirbančių šiame komitete nuomonę ir tikrai nesu nusistatęs prieš ne vieną frakciją, net ir tas, kurios pasirinko neremti E, vyraujančių parlamento pozicijų ir sąjungos pozicijų, tačiau faktai kalba patys už save. Ir manau, kad tai yra atsakas, e, kai mes derame su trečiosiomis šalimis, nes jos žino, kad parlamento, e, parlamentas keisis, komisija taip pat, net ir taryba bet sąjungos prekybos politika išliks tokia, kokia yra ir mes turėtume labai didžiuotis tuo. Labai jums ačiū. Uh, this, uh, next, uh, Toliau kitas mūsų klausimas turėtų būti uh, svarstamas uždariame posėdėje. Tai norėčiau paprašyti tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždariame posėdėje, išeiti iš salės ir tai padaryti kiek įmanoma greičiau. Annick Jadot.